Please, those colleagues who have something else to do. Su tų kolegų, kurie nori apsvarstyti kokius nors kitus klausimus, daryti tą ne šioje salėje, o mes dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl pasaulinių iššūkių, su kuriais susidurėjęs užsienio politika ir prie mūsų prisijungė ponas Nikola Landabūrų iš fondo Notre Europe ir Kevinas Watkinsas iš Europos idėjų institutų grupės. <clears throat> Diskutuosime su jais e, apie tyrimo rezultatus pavadinimu Europos vaidmo pasaulyje. Ir e, tyrimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirima klausimui, kodėl Europos problemams įspręsti reikia pasaulio masto sprendimo, pasaulio problemams Europos veiksmų. Noriu pakviesti ir paprašyti poną Landabūrą ir Votkinsą kiekvieną pakalbėti po 10 minučių įžangą ir po to pradėsime klausimų ir atsakymų raundą. Grėvi Šolc Laport noriu pasveikinti iš Europos e, idėjų institutų grupės ir dabar steiksiu žodį ponai Vandabūrų, ponai pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti su neseniai vykusių Europos parlamento rinkimų rezultatais. Norėčiau palinkėti Jums e, visokeriopos sėkmės dirbant Europos parlamento užsienio reikalų komitete, kurio narių tikrai laukia pakankamai sudėtingi darbai. Ir aš Manau, kad Europos parlamento vaidmuo laikų bėgant e, tik tai stiprės. Ir tarptautinio masto jūsų institucija bus vis labiau pastebima. Mūsų e, institutas e, idėjų, tai yra Jacques Delors institutas Notre Europe, daugiausia dėmesio skiria Europos piliečių problemoms, konkurencingumo, solidarumo ir bendradarbiavimo problematikai. Tai yra temos, kurios labiausiai rūpėjo Žakui Delorui. Ir e, trečioji ašis tai yra Europos Sąjungos veiksmai pasaulio kontekste. Lyginant su kitomis e, institucijomis, su kitais idėjų institutais, mes e, nagrinėdami problemą daugiausiai remiamės pragmatiniu požiūriu ir mažiau dėmesio skiriame e, teoretiniam požiūriui, siekdami, kad mes kaip idėjų institutas galėtume pasitarnauti kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Europos parlamentui, tam, kad būtų įgyvendintos tokių Europos veikėjų kaip Deloro, Lamy, Vitorino, Gigų ir kitų politikos veikėjų idėjos. Lygiant su kitomis, e, kitais idėjų institutais, mes nuo jų skiriamės galbūt dar ir tuo, kad daugiausiai dėmesio skiriame tam tikroms prioritetinėms sritims, kurios mūsų nuomonė yra pačios svarbiausios ir, ap, ir, ir kuriuose manome, kad teisėkros ir tie galima siekti pažangos per artimiausius metus. Taigi manome, kad e, taip galime pasitarnauti ES užsienio politikos vystimuisi. Prieš Europos parlamento rinkimus mes todėl nusprendėme parengti tam tikrą programinį manifestą, kuriame siekime pateikti tam tikrą analizę, tam tikrą vertinimą apie Europos vaidmenį pasaulyje. Kadangi turime mažai laiko, man buvo pažadėta 15 minučių, o dabar jau tas laikas buvo sumažintas iki 10 minučių. Kalbant iš esmės. Pirmiausiai mes remiamės pakankamai banale, tačiau labai svarbia nuostata pagal kurią ES praranda savo vystimasi pagreitį, praranda savo įtaką e, pasaulyje dėl ekonominių, demografinių, politinių priežasčių. Tokia yra realybė ir tai yra mūsų atspirties taškas. Antra, turime konstatuoti, kad per pastarąsią savaitę smarkiai pablogėjo bendra politinė situacija pasaulyje, atsižvelgiant į tos įvykius, e, kurie vyksta prie ES sienų pietuose ir rytuose. Jie mums kelia didelį susirūpinimą, taigi e, galime konstatuoti, kad esame dviejų priežasčių, e, kurias minėjau, dėl kurių būtina Europai sureaguoti, prisimti naujus įsipareigojimus tam, kad būtų galima atremti E, šiuos iššūkius e, viena vertus ir antra vertus atsižvelgiant į politinę realybę, e, imtis atinkamų veiksmų. Taigi, tame tyrimė, kurio rezultatus jums pristatome, konstatuojame, kad ne viena valstybė atskirai neturi sugebėjimų šį iššūkį priimti E, ir reaguoti į politinius iššūkius užsienio politikos srityje atskirai. Ar tai būtų arabų pavasaris, ar pono Putino politika Ukrainoje, ar vertintume kitus politinius iššūkius didžiasios ES valstybės neturi galimybės e, ir pajėgumų pakeisti tą padėtį pavieniui. Kadangi pasaulis vis labiau tarpusoje konkuruoja, dėl to neišveikiamai kyla konfliktai, Europos lygmuo yra būtinas tam, kad būtų galima imtis konkrečių veiksmų. Kitas klausimas yra būtinybė apibrėžti pridedamąją vertę, kurią galėtų atnešti ES išorės politiką labai sudėtingomis aplinkybėmis. Reikia vadovautis tikroviškomis nuostatomis. Žakas Deloras jau prieš daugelį metų yra aiškiai pasakęs, kad e, reikalinga didelė intelektinė ir politinė branda tam, kad būtų galima suformuoti ES e, užsienio politiką. Mes dar esame labai toli nuo tos brandos nutolę ir <clears throat> turime dar daug pastangų įdėti tam, kad e, suformuotume ES šios politikos svarbiausius ramščius ir pagrindus. Taigi negalime taip pat paneigti ir to fakto, kad Maastrichto sutartis, kurios pagrindinis tikslas buvo suformuoti bendrą išorės ir saugumo politiką, nepasiteisino. Taip pat nepasiteisino ir siekiai ES imtis atitinkamų veiksmų, taip pat ir gynybos srityje, net ir nepaisant tam tikros apčiopiamos pažangos, kuri buvo padaryta, nepaisant to, uh, kad e, per pastarąjį ES e, viršūnį sustikimą vadovų taryba kartu su gynybos ministrais buvo tam tikros gairės patvirtintos ir keliai parodyti, kurį žengiant būtų galima pažangos siekti. Kita vertus, turime konstatuoti, kad e, atskiros valstybės narės nesutarė dėl tam tikrų labai svarbių užsienio politikos klausimų ir tai nieko, niekieno nestebina, nes kiekviena, ypač didžiosios ES valstybės Prancūzija ir Vokietija, atsižvelgdamas į savo tam tikras istorinės priežastis, nesutarė dėl užsienio politikos su kitomis valstybėmis ir tarpusavyje. Taip pat turime konstatuoti, kad trūksta ambicijų, trūksta lyderių, tam, kad e, šios rytie būtų galima pasiekti papildomos pažangos. E, viena vertus dėl to, kad tokių lyderių paprasčiausiai nėra arba nenorima jų rasti, taip pat e, trūksta politinės valios iš atskirų valstybių narių vadovų siekti pažangos. Galbūt agresija iš išorės e, paskatins tam tikrą pažangą šioje srityje, tačiau realybė kol kas yra priešinga. Ir e, klausimas yra, ar e, toliau turėtume nieko neveikti ir sustaikyti su tokia padėtimi, ar reikintis kokiu nors veiksmu. Mes raginame per dabartinę kadenciją sutelkti savo dėmesį į penkias svarbiausias užsienio politikos sritis ir skatinti reformas, kurios politinių požiūrių yra įmanomos, nepaisant to, kad įsigyveninti būtų labai sunku. E, kadangi laiko turime daug, tai trumpai pristatysiu šias svarbiausias e, sritis. Daugiau informacijos e, rasite pasiskaitę tyrimo rezultatus. Tai yra pirmoji sritis, kurioje būtų galima siekti pažangos, tai yra krizių valdymas ir kolektyvinių sprendimų prieimimas bei e, gynybinių pajėgumų stiprinimas. Gruožio mėnesio vadovo taryboje buvo svarstyti atitinkami klausimai, pavyzdžiui, e, valstybių narių bendradarbiavimas, e, siekiant suvaldyti tam tikras krizės Ir šie pasiūlymai tikrai yra verti dėmesio ir verta jos toliau svarstyti bei siekti gyvendinti. Kalbant apie bendrą gynybos politiką, mūsų vertinimu būtina laikytis ir užimti tam tikrą griežtą poziciją tam tikrų valstybių atžvilgių, ypatingai Rusijos atžvilgių. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas, privalome daug e, tvirčiau apibrėžti savo poziciją, poziciją santykiuose su Rusija. Šios kadencijos eigoje būtina peržiūrėti ES saugumo strategiją mūsų nuomonė, tai yra labai įdomus dokumentas, kuris buvo parengtas prieš e, maždaug dešimtmetį, daugiausiai Javiero Solanos pastangomis, tačiau padėtis ir aplinkybės dabar pasikeitė. Manau, kad komisijos vicepirmininkas turėtų imtis pastangų ir veiksmų tam, kad būtų parengta greičiausiu laiku naujoji ES saugumo strategija, įvertinant dabartinės grėsmės, dabartinę situaciją ir siekiant E, iš anksto pateikti tam tikrus atsakymus į būsimus klausimus. Manau, kad per tos dešimt metų e, religinis e, radikalizmas smarkiai sustiprėjo ir prieš dešimt metų fundamentalizmas prieš dešimt metų stacija buvo kitokia, todėl būtina iš naujo apibrėžti mūsų gynybinę strategiją, atsižvelgiant į šios naujosius iššūkius, naujai e, suformuoti tam tikrus prioritetus e, ir, ir e, ne tik atskirų valstybių narių pozicijas, siekiant nutremti šios iššūkius, tačiau ir visos Europos Sąjungos poziciją. saugumo ir krizių valdymo srityje, manau, kad nėra jokių priežasčių tam, kad būtų galima pradėti renkti baltąją knygą, tai yra ES saugumo strategija. E, atsižvelgiant į statistinius duomenis susijusius su e, gynybos biudžeto didinimu visame pasaulyje, Europos Sąjungoje mes matome aiškę stagnaciją, taigi būtina grįžti prie šio klausimo, įtraukti jį į mūsų darbo tvarkę, tai yra būtina. Būtų labai neatsakinga nesiimti šios baltosios knygos rengimo. Antras rytis, kurioje galime siekti pažangos, tai yra bendroji energetikos politikas, siekiant užtikrinti didesnį energijos išteklių tiekimo saugumą ir ES energetinę nepriklausomybę, apie tai kalbėjo Žakas Deloras, taip pat minėdamas <clears throat> būtinybę įkurti ir įsteigti ES e, energetinę bendryje skatinti e, pereimą prie atsinaujinančių energijos išteklių, e, didinti e, tiekimo įvairovę, ypač gamtinių dujų. Į ES šiuo metu puikiai žinome, kad esame šioje srityje smarkiai priklausomi nuo Rusijos, taip pat būtina stiprinti ES <clears throat> vidaus rinką, e, energijos vidaus rinką e, ir užsibrėžti labai konkrečius tikslus. Daugelis politinių veikėjų dabar tą aiškiau suvokia, ypač Lenkijos premjeras, kuris greitai laiko taps Europos Sąjungos tarybos pirmininku, paremė Žako Deloro pasiūlymus šioje srityje. Manau, kad ES piliečiai taip pat pritartų atitinkamoms pastangoms kurti Europoje energetinę bendryją. Trečias prioritetas, trečioji prioritetinė sritis susijusi su mūsų žmogiškaisiais ištekliais, šiuo metu Europos Sąjungoje ir ateityje. Šiame kontekste reikėtų svarstyti migracijos politiką. Laikrašiuose kiekvieną dieną pateikiama informacija apie dramatiškus įvykius susijusius su migrantai. Šiuo metu Europos Sąjunga <clears throat> daugiausiai dėmesio skiria išorės sienų stiprinimui, kovai su nelegale migracija Šie aspektai yra labai svarbus saugumo aspektai, e, tačiau iššūkis čia yra dviejopas. Siekiant užtikrinti pirmiausiai e, geresnę pusiausvyrą arba geresnį naštos pasiskirstimą tarp valstybių narių, kovojant su nelegale migracija, e, kurios mastai šiuo metu yra tikrai labai nemaži ir siekiant lygiai paskirstyti taip pat prieglopšio prašytojus tarp ES valstybių, tačiau antra vertus reikia nepamiršti ir ES demografinės padėties blogėjimą ateityje. Mums reikės nemažai darbo jėgos po atmiausio ateityje. Reikia objektyviai vertinti šią padėtį. Todėl <clears throat> turėtume daugiau dėmesio skirti legalios migracijos politikai ir e, jos aspektams ketvirtoji sritis susijusi su mūsų pasiūlymais ekonomikoje. E, kalbame apie būtinybę plėtoti e, dinamiškesnę, tvirtesnę ekonominę politiką, užtikrinant e, tinkamesnį paslaugų e, ir turto tinkamesnį judėjimą ES e, srityje. ES turi užimti jai deramą vietą tarptautinėse darybose šiais klausimais ir čia labai svarbi laisvos prekybos sutartis su Junktinėmis Amerikos valstijomis. jeigu ES ir JAV tarpusio sustartų dėl laisvos prekybos, tas sustarimas turėtų didžiulės įtakos e, e, ekonominiams ir prekybiniams santykiams viso pasaulio mastu. Taip pat turime nepamiršti ir mūsų santykių su Afrika. Šiuo metu mes e, Afrikai skiriame tikrai daug dėmesio, o Afrikos kontinentas 21 amžiuje taps labai svarbus e, paskutinė sritis ir e, pasiūlymai, iš, e, dėl kurios mes pateikime savo tyrimo išvadose, tai yra kaiminystės politika. Mes konstatuojame, kad kaiminystės politikos rezultatai buvo nuvilintis tiek e, kalbant apie rytų, tiek ir apie pietų mm, kaiminystės politiką. 2004 metais, kuomet Europos komisija vadovavo Romano Prodi, e, mes siekime patvirtinti tam tikras pozicijas, tam tikrus pasiūlymus pateikti šalims, kurios negalėjo tuo metu įstoti į Europos Sąjungą. Mm. Mes siekime, kad tos šalys supanašėtų su mumis, vadovautųsi tam tikromis, vadovautųsi taisyklėmis, kurios galioja mūsųse. O šiuo metu turime konstatuoti, kad ne visos šalis yra tuo suinteresuotos, o mūsų pietinės kaimynės, joms Europa tampa nebepatraukli. E, kadangi Europa žada paramą vystimuisi, žada e, galimybės atverti uh, savo rinką tam tikroms sritims, tačiau tie pasiūlymai nėra dėl tam tikrų politinių, istorinių, socialinių priežasčių patys patraukliausi mūsų pietų kaiminėms. Be to mes matome kai kuriuose e, viduržėme jūros e, pietinės pakrantės valstybėse, pavyzdžiui, Libijoje, e, visišką valstybinių institucijų žlugimą, ir, o su rytinėmis e, savo kaiminėmis negalime plėtoti normalių tarpusio santykių dėl pono Putino veiksmų. Taigi, apibendrimas noriu pasakyti, kad būtina iš esmės peržiūrėti šią e, kaiminystės politiką Europos Sąjungos, e, galbūt <clears throat> pasirenkant tokį geranoriškesnį, daugiau žadantį požiūrį į tokias valstybės, kuriams yra primtas mūsų ekonominis socialinis modelis, pavyzdžiui, taip pat Marokui ir Tunisui, o e, kitas valstybės, kuriams ES modelis nėra priimtinas, paprasčiausiai laikyti trečiosiamis šalimis. Tokiu būdu galėtume tikėtis geresnių kaiminystės politikos rezultatų. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad e, nepaisant to, kad privalome išlikti realistai atsižvelgdami į ES vidaus padėtį ir į e, išorinę situaciją, mes matome galimybę siekti pažangos šios kadencijos eigoje. E, tačiau tam būtina sukoncentruoti tam tikrus finansinius išteklius ir imtis atitinkamų priemonių komisijos vicepirmininkas, vyriausiasis įgaliotinis e, užsienio ir e, saugumo politikai e, privalo būti pastebimas. Taip pat ES tarybos pirmininko vaidmuo turėtų būti žymiai svarbesnis, kadangi jis pirmininkaus vadovų tarybos posėdžiams visus šios penkerius metus, e, o užsienio politikos e, vyriausio galiotinio vaidmuo taip pat yra labai svarbus, turint omenyje, kad jis e, kartu yra ir komisijos vicepirmininkas ir atskirose srityse, tokiuose kaip vystamasis bendradarbiavimas, plėtra, kitose srityse užsienio politikos įgaliotinis turintis aktyvesnių veiksmų, aišku, jam privalo padėti Europos išorės veiksmų e, tarnybą, atsižvelgiant į iššūkius, e, kurie mūsų laukia. Akivaizdu, kad jūs, ponės ir ponai, Europos parlamento šio komiteto nariai, turite prisijimti savo atsakomybę, nes jūs atstovaujate mūsų žmonėms, Europos e, piliečiams. Todėl privalote aiškiai valstybėse narėse ir argumentuotai išdėstyti savo piliečiams, kam yra būtina ir kam reikalinga bendra ES užsienio politika. Taigi linkiu sėkmės. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Vatkins, bet labai prašyčiau nekalbėti labai ilgai. Dėkui. Pasistengsiu. Žinau, kad jūsų rugsėjo pirmoji šiandien jūsų pirma diena darbe ir pirma diena visą yra sunki, bet manau, kad toliau bus lengviau. Aš norėčiau padėkoti komitetui, kad jūs pakvietėte keturių idėjų institutų grupę dalyvauti šiame darbe. Jei prieš dešimt metų būtume diskutavę šio klausimu, tai būtume daugiausia kalbėję apie užsienio paramą, prekybą, investicijas. Savo dokumente mes labai mažai dėmesio skiriame prekybai, bet e, šiame dokumente mes norime parodyti, kad mūsų siūloma darbo tvarkė yra labai artima jūsų komiteto darbo tvarkė įvairiose sritise. Dalykai yra aiškus, tiesiog juos reikia pakartoti. O tai reiškia, kad pasaulis keičiasi labai dramatiškai, geopolitiškai, ekonomiškai, keičiasi galių pasiskirstimas pasaulinėje ekonomikoje, atsiranda naujos rinkos, pasidalinimas tarp neturtingų, turtingų šalių, tarp pietų ir e, šiaurės keičiasi. Aišku, problemų testinumas išlieka, išlieka kai kurios problemos, yra daugiau kaip milijardas žmonių, kurie gyvena į dieną už 1,25 e, dolerius. 7 milijonai vaikų, kurie kasdien miršta dėl to, kad, ne, kad yra alkani, kad badauja. Taigi problemos išlieka, skurdas, badas užsienio politika, ES užsienio politika yra viena iš politikos ryčių, bet tai, kas seniau buvo vardyjama kaip vystimosi e, politika, tai yra nesaugumo, ekologijos problemos ir tos problemos yra bendros ir ES ir besivystančios šalims. Čia galėčiau pateikti keletą pavyzdžių mūsų dokumente kalbama mūsų pavadinimas, pranešimo pavadinimas kalba apie tai, kad Europai reikia pasaulinio masto sprendimų. Ebola. Paimkime ebolos virusą, kuris grėsia, tiesiogiai grėsia ir Europos piliečiams, bet šios problemos uh, neišspręsime, nesukūrė veiksmingų sveikatos apsaugos sistemų Afrikos valstybėse ir atitinkamo tarptautinio bendradarbiavimo instrumentų. Taigi, šiai problemai reikia tarptautinio sprendimo. Toliau, migracijos krizė per viduržėmę jūrą į pietų Europos valstybės. Galima šią problemą laikyti tik sienų klausimų, bet tai yra ir skurdo klausimas – dėl to, kad kai kuriuose šalise yra ekologinės katastrofos, kurios skatina skurdą, yra nes, nesaugumo, konfliktų tose šalise pasiekmė. Taigi, norint įspręsti šias problemas, irgi reikia veiksmingesnio tarptautinio bendradarbiavimo. Ir tai yra viena iš pagrindinių, pagrindinė mūsų dokumento temų. Ponas Brokas prisijungia prie mūsų. Praėjusią savaitę jūs pateikėte po susitikimo su komisija Georgieva tokį komentarą, kai buvo kalbama apie Ukrainą. Jūs sakėte, kad reikia visą ES ir valstybių narių išteklių energiją skirti mūsų vertybių ir interesų apsaugai. Ir jūs tada kalbėjote, kaip labai svarbu yra strategiškai koordinuoti mūsų pastangas. Ir tą strateginio koordinavimo aspektą mes irgi pabrėžėme savo dokumente. Aš bandysiu neviršyti man skirto laiko ir aiškiai pasakysiu, ką mes siūlome. Mes manome, kad ES turi daugelį politikos krypčių, kurių reikia, turi finansinius išteklius, turi priemonės ir turi vertybės, kuriomis galime remtis. Mes manome, kad Europos galios apsaugoti save tarptautinėje arenoje veiksmingai ir efektyviai ir patikimai toms galioms neigiama poveikį daro valdysenos nesėkmės. Ir tos valdymo, valdysenos problemos nėra teorinės. Tiesiog jos pasireiškia per neefektyvę politiką. Kokios tos politikos neefektyvios politikos sritis, mes jas išskiriame, jų yra penkios. Pirmauji Pirmoji sritis. Europai reikia tapti stabilios pasaulinės ekonomikos dalimi, stabilios ir klestinčios pasaulinės ekonomikos dalimi. Mes turime turėti savo vietą pasaulio rinkose ir prisidėti prie pasaulio gerovės ir stabilumo kūrimo. Bet jei mes pasižiūrėsime, kokia yra Europos prekybos politika, Tai čia kalbame apie regioninius prekybos susitarimus. Daugelis neturtingesnių ir besivystančių šalių tuos regionės prekybos e, susitarimus, tų susitarimų nepriima palankiai. Jei kalbame apie mokesčių vengimą, dėl ko kenčia Europos mokesčių bazę. Tai ši problema yra bendra ne tik Europai, bet ir kitoms pasaulio šalims. Ir šios problemos mes kol kas nesugebame spręsti. Kalbant apie klimato politiką, Europos tikslai klimato politikoje, mažinant e, CO2 išmetimus, yra ambicingiausi pasaulyje. Ir tarptautinėme E, tarptautinėje arenoje mes čia vaidiname lyderio vaidmenį, bet vidaus politikoje dėja nesugebame pasiekti tų įtikimos politikos rezultatų. O žiūrint pasaulinę prasme, mūsų problemos yra klimatos rytyje susiję su, pavyzdžiui, Afrikos šalių problemomis. Daugelis žmonių, kurie dabar gyvena žemiau skurdo ribos, gyvena šalise, kuriuose yra įvairūs konfliktai ir tokių žmonių skaičius dramatiškai didėja. Čia Europa irgi gali nešti savo indėlį, Europa turi puikią tarpininkavimo patirtį, pavyzdžiui, Filipinose, Rytų Timorė, bet kalbant apie Europos humanitarinės pagalbos politiką, tai jinai yra atskirta nuo tarpininkavimo ir rekonstrukcijos politikų. Taigi mums reikia sujungti humanitarinę politiką su po konfliktinę ir kūrimo politiką. Dažnai mūsų užsienio politika yra išskaidyta humanitarinės pagalbos, po krizinių konfliktų parama, visa tai yra atskirta. Europos Sąjunga, kuri sukurta kaip žmogaus teisių gynėja, ir Europos žmogaus teisų hartija. Mes šiuos dalykus turime sėkmingai, turime stengti sėkmingai propaguoti pasaulinėje erdvėje. Kartais mums tas pavyksta, kartais ne. Pavyzdžiui, Egipte strateginiai ir komerciniai aspektai užgožė žmogaus teisų klausimus Afrikos šalise. kai kuriuose šalise sėkmingai gyvendinama vystimosi politika, bet užmirštamos žmogaus, e, užmirštami žmogaus teisų klausimai. Ir čia ES delegacijos dar turi daug ką nuveikti. Ir galiausia, norėčiau pakalbėti apie skurdą ir neligybę sakiau, kad Europos Sąjungai reikia siekti lygesnio globalinio klėstėjimo, glo, pasaulinio klėstėjimo, kuris remtųsi, e, kuris garantuotų, užtikrintų didesnę lygybę. Daugelės ryčių mes esame pasiekę labai gerų rezultatų švietime ir sveikatos apsaugoje kitose sritise, bet pradedame šiek tiek lėtinti tempą ir atsilikti. Neturėtume sukurti tokios klestinčios visuomenės, kurioje vis daugiau žmonių būtų atskirti, išmesti už borto. Kalbant apie Lisabono sutarties įgyvendinimą, mes turėtume kovoti ne tik su skurdu, bet ir su neligybė, turiu galvoje švietimą, sveikatą ir prieigą prie vandens bei e, kanalizacijos paslaugų. Aš pritariu daugeliu komentarų, kuriuos pateikė ponas Landabrų, bet norėčiau paminėti čia kai kuriuos iššūkius, kurie kyla valdymo srityje. Sanglaudos terminas niekam nesvetimas, bet mūsų valdymo politika orientuota į gamybą. Europos išorės veiksmų tarnybos tikslas buvo užtikrinti didesnį politikos nuoseklumą, bet šios e, tarnybos vadovės mandatas kertasi su kai kurių komisijos narių veiklos mandatais. Kai kurių komisijos narių, komisijos narių veikla nėra koordinuojama. Ir šią problemą turėtume spręsti. Aukštoji įgaliotinė ir komisijos vicepirmininkė. Iš esmės visą dėmesį skiriasi tik plėtrai ir saugumui, o mes savo dokumente teigiame, kad reikia veiksmės, veiksningesnio komisarų veiklos koordinavimo tų, kurie atsako už priekybą, investicijas, klimatą. Nes Europos balsas tarptautinėje arenoje silpnėja. Ir čia mes kalbame ne apie formalų valdymo pasikeitimą, bet apie politinės kultūros pasikeitimą. Ir jei mums pavyktų pasiekti, kad ta politinė kultūra pasikeistų, tai ir Europos parlamento vaidmuo išauktų. Visos, mm, visi argumentų pagrindimai ir daugiau informacijos yra mūsų dokumente. Manau, kad dabar yra tas kritiškai svarbus momentas, kuriuo turėtume pasinaudoti. Tik trečdalis Europos piliečių pasitikė Europos Sąjungą, tą parodė naujausios apžvalgos. Žmonės nusivylė Europos Sąjungos institucijomis, nes nemato jų darbo rezultatų. Taigi mums reikia siekti tų rezultatų tarptautinėje arenoje. Ir jei tai, ką mes siūlome savo dokumente, būtų įgyvendinta, išauktų piliečių pasitikėjimas Europos institucijomis. Tai yra, Europa dalyvautų sprendžiant ir pasaulinės problemas ir grįžtų į tarptautinę areną. Labai ačiū už jūsų pasisakymus. Ateityje mes kalbėsime apie tai, tęsime diskusijas ir jūsų ataskaitos, ataskaitoje e, rasime daug minčių ir jas galėsime aptarti e, mūsų klausime, ypač grįžime prie to klausimo. Negalime ilgai e, diskutuoti, jeigu norime susitarti dėl biudžeto. Ir e, galime dirbti iki be 15.7. Dar 6-7 kolegos nori pasisakyti. Ar galime e, sutarti, kad vieną minutę klausite? Ar galbūt nukelsime balsavimą dėl biudžeto? E, balsuoti turime 12 valandą ryt. Pabandykime per vieną minutę. Pirinskis, ponas Pirinskis, e, aš esu naujas Europos parlamento narys, esu iš Bulgarijos, priklausau Euronest delegacijai ir dalyvau ankstesnėme klausime e, pusę minutės. Tiek užtruks mano klausimas norėčiau paklausti pono Landabūrų. Jūs kaip penktąjį savo punktą paminėjote kaiminystės politiką. Norėčiau paklausti jūsų apie rytų partnerystę. Nes jūs sakėte, kad mūsų kaip Europos Sąjungos e, pasiūlymai nebuvo pakankamai įtikinamo pobūdžio ir galbūt nebuvo palankiai sutikti. E, E, nes nebuvo pakankamai e, tvirti, nepateikė realistiškų e, pasiūlymų šalims, pavyzdžiui, tapti ES narėmis kažkada. Ar man nemanote, kad reikėtų pasižiūrėti iš naujo į rytų partnerystę ir pagalvoti, kaip ją paversti sąveikos sritimi? sąveikos su e, rytų e, šalimis prie rytų kaiminystės šalių. Kitaip tariant, e, jas priartinti prie Europos Sąjungos. Tai reiškia atskirti nuo rytinių kaiminių. Ačiū. Tikrai ne valandą kalbėsiu vieną minutę. E, labai malonu, kad e, ponas Landabūrų e, grįžta. Aš tikrai esu gerai supažinęs jūsų darbo ir taip pat malonu Keviną matyti čia. Jūs kalbėjote daug, apie daug palankių dalykų, bet taip pat ir paminėjote keletą trūkumų. Aš manau, kad valdysenos problemos yra tarp iššūkių. Uh, E, tai yra teisinga pasakyti, bet sprendžiant problemas, e, tuos iššūkius gali atsirasti dar daugiau problemų, negu kad sprendimų. E, buvo išvardytas sąrašas pageidautinų dalykų, bet ką gali pasiūlyti valstybės narės be politinės valios dėl pajėgumų, pavyzdžiui, gynybos srityje plėtros, ką, ką dar valstybės narės gali pasiūlyti. Ir man atrodo, kad mes nepasinaudojame pakankamai daugia šališkumo galimybėmis, ypač tarptautinėje priekyboje. Tai yra puikus pavyzdys, kur ES galėtų um, daugiau veikti. Aš matau čia spragų. Jūs kalbėjote apie daug problemų ir kalbėjote apie apie užsienio politiką, bet mes matome, kad dažnai užsienio e, politika yra e, susijęma vienima be mažiausių bendrų e, vardiklių. Ir galbūt būtų galima ateityje padiskutuoti apie tuos dalykus. Pirminkį gerbiami kolegos, aš norėčiau pirmiausiai savo ruoštų pasveikinti poną Landabūrų. Mums labai malonu, man bent jau buvo labai malonu maždaug prieš 15 metų dirbti kartu e, su jumis tuo metu, kai mes rengėmės plėtrai ir dažnu, dažnai dirbome kartu. E, šiandieną e, kai kurios valstybės narės tuo metu buvo tik tai kandidatės ir tikrai išgyvenome daug gerų momentų. Um tas tai buvo laikotarpis, e, kai daug ko išmokom ir manau, kad kai ką galime pritaikyti šiandien. Tai yra tai, kad nepaprastai svarbu e, pabandyti nereikalauti iš kitų to, ką mes patys nesuge, ko mes patys nesugebėjome e, pasiekti. Ir reikia suvokti savo ribas, savo silpnasias pusės, tai yra kur kas geresnis dalykas, negu kad kažkokius neaiškus, e, neriškius pavyzdžius siūlyti e, ir sakyti, kad to laukiama iš kitų. Taip pat noriu pasakyti, kad jeigu norime, kad mūsų politika e, trečių šalių atžvilgių būtų sėkminga, tai galbūt mums reikėtų teisėtumo kortą pasinaudoti tarp jų ir mūsų. Ir kartais kalbama apie tuos didelius principus, tarsi viskas yra pas mus, yra labai gerai, o ten ne. Ir kad nebėra ko išmokti. Ir dar, e, pirmininkė, trumpai paskutinis pastebėjimas. E, mes bandėme paaiškinti, parodyti, kad mūsų institucijos, e, kai viskas gerai, veikia labai gerai. Ir dėje, kai iškyla dėlės problemos, e, jos nebeveikia taip gerai. Mūsų institucijos pritaikytos e, dirbti esant palankioms oro sąlygoms ir matome, kaip sudėtinga yra mm, ieškoti išeičių, e, rasti atsakymus, e, kai kyla problemos. Ir apie tai mes turėtume pagalvoti, kadangi uh, e, pasiekmes gali būti labai rimtos, jeigu nerasime gerų atsakymų. Ponas Iglesijas. Labai ačiū. labai e, malonu. Man atrodo, kad pirmininkui patinka daininkai, kurių pavardė tokia pat kaip ir mano. Jūs e, dirbate ir mastote tuo pat metu, tai labai gerai, mes turime labai gerai galvoti tokiais laikais. E, du dalykai. Jūs sakėte, kad Europa E, tarsi žengiai pakalnę ir taip pat sakėte, kad reikia pokyčių, reikia užsienio politikos. Europa yra ekonomikos galiūnė, bet politinė prasme nikštukė ir beveik niekas, jeigu kalbėsime apie karinės intervencijas. E, kalbėjote apie fundamentalizmo problemą, ar tai, kas vyksta su Rusija, taip pat matome skurdą, badą. Uh, E, yra ir įsišaknyjusių problemų aplinkosaugos ir turto perskirstimo klausimas. Bet kodėl taip atsitiko? Ar todėl, kad trūksta valios, e, politinės realios valios, e, teisingų institucijų vyriausybių. Aš manau, kad Europoje problemų esmė yra susijusi su demokratija. To žodžio pasigėdau. Jūs kalbėjote apie Maastrichtą, viskas gerai, bet demokratinės priemonės, e, piniginis suverenumas, Europos centrinis bankas, bet nėra atsakymų į visus klausimus. Jūs kažkaip susijote, kalbėjote kažką muzikiniais terminais, bet e, iš tikrųjų man kelia surūpinimą kai kurie dalykai, jūs minėjote apie, e, kalbėjote apie, tro, tokie dalykai kaip trojka, pavyzdžiui, neturi jokios atskaitomybės ir tai man kelia surūpinimą. Dar kartą prašau laikytis laiko, nekalbėkite ilgiau kaip uh, uh, minutės. Pone Fotiga. Pone Landabūrų, jūsų ataskaita labai įdomi, aš perskaičiau tik tai santrauką, bet aš jaučiu, kad yra tam tikrų dalykų ir sunku juos kvestionuoti kaip kad būtinybė peržiūrėti Europos saugumo strategiją 2003 e, metų. Akivaizdu, kad reikia tą padaryti. E, taip pat mačiau labai drąsų pareiškimą dėl apie asociacijos galimybės, net ir plėtros galimybės. Kad tas e, klausimas nebėra toks patrauklus, nebėra taip, kaip buvo 90-mečio pabaigoje. Tačiau yra ir kitų pavyzdžių, kuriuos norėčiau paminėti. E, pastebėjau, kad e, žodis solidarumas paminėtas tik vieną kartą, kai jūs kalbėjote apie būtinybę e, kažką daryti su negale imigracija. Antras pastebėjimas. Jūs e, minite geopolitinių iššūkių sritis, e, sritis, kuriuose yra realių geopolitinių problemų ir kur reikia mūsų sutelktumo, bendro požiūrio. Rusija, Rusijos neoimperialistinė politika e, nepaminėta tame kataloge. Taip, Kai kur jūs kalbate apie Rusiją ir sako, kalbate apie Rusijos politiką Ukrainos atžvilgių konkrečiai, tačiau Ukraina yra tik tai e, vienas elementas jau seno tikslaus nuseklaus e, Rusijos e, politinio požiūrio į savo artimuosius kaimynus. Tam tikra prasme, kai rytų kaiminystės šalys ar pietų e, Kaukato šalys, e, to, to, šal, to šalys jaučia, kad Europos Sąjunga nėra tokia patraukli joms, nebėra tokia patraukli, bet jos jaučiasi ir pamirštos. Dėl to turime būti labai tikslus, nuosekliai kalbėti apie problemas ir galbūt uh, E, pasakyti, kad gilesnė integracija nėra sprendimas norint pašalinti problemas. Uh, Mr. Landabūrų. Pone Landebūrų, pone uh, e, Vatkinsai, labai norėčiau pasidžiaugti ataskaitą, vertinu tai, kas buvo pasakyta. Ir centrinis klausimas yra neligybė, ne tik uh, E, kalbant apie platesnį pasaulį, bet ir apie Europos Sąjungą. Tai tiesiogiai susijęs su demokratija. E, mokesčių vengimo klausimas taip pat esminės svarbos. Yra kitas dalykas, e, kurio jūs nepaminėjote, kad kuris yra labai svarbus - brandoliniai pajėgumai ir brandolinė energetika. Negalima galvoti apie uh, E, energetikos e, rinką, kuri gali išgyventi, jeigu e, neminėsime brandolinių dalykų, be saugumo aspekto. Kitas klausimas, kurio pasigėdau, vientisumas mūsų veiksmų išorėje. Bendroji saugumo gynybos politika, bendroji užsienio uh, E, saugumo politiką ir aš ne matau vientisumo tarp tų dalykų sąsajų. Gal tai nebuvo, to nebuvo siekimo, bet jeigu žiūrime į valdysenos klausimus, pasaulinės e, valdysenos klausimus, e, saugumo tarybos reforma ir mūsų buvimas ten, tai yra susijęs taip pat, kaip jūs žinote, su branduoliniais klausimais. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, aš esu pakaitinis narys, esu vystimosi komiteto vicepirmininkas. E, ataskaita yra puiki, mes tikrai turime stiprinti ES vaidmenį pasaulyje. Mano nuomonė, turėtume daugiau dėmesio skirti toms sitims, kuriuose jau esame lyderiai prekyba, vystimasis ir aplinkos apsauga. Ir reikia derinti mūsų veiksmus ir e, jie yra labai tampriai susiję tie veiksmai su e, tuo, ką daro komisija, dėl to reikia ir komisijos veiksmus labiau derinti, apie tai kalbėjo ponas Vatskinsas. E, egzistuoja savo iniciatyvą rengiamas pranešimas apie Europą. Reikėtų tokio pranešimo apie mm, ES vaidmenį pasaulyje. Reikia visiems sutelktai dirbti rengiant tokį pranešimą. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimas svečiams. E, būsimas komisijos pirmininkas e, Junkeris sakė, kad per ateinančius penkerius metus neįstos Europos Sąjunga nei viena šalis. Norėčiau paklausti jūsų apie e, politinį poveikį e, jo pareiškimų šalims, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalims, kurios labai daug dirbo tam, kad įdėktų reformas ir pasirašė asociacijos tarimus, kaip pat, pavyzdžiui, Moldovos Respublika. E, birželį vyks rinkimai. Ir e, kaip Jūs manote, koks bus poveikis tų pono Junkerio žodžių Moldovos Respublikoje? Ačiū. Jūs sakėte vieną minutę labai e, rimtai pažiūrėti į mane, taigi neviršys tos minutės. Sutinku su daug, daug pastabų, kurios buvo išsakytos klausimuose. Taip mes turime uh, uh, solidarumo, vieningumo principais vadovautis. Turime būti kuklus ir taip pat realistiški ir turime galvoti apie praktinės, e, praktinius sprendimo būdus. Kartais vyriausybės e, to nedaro dėl tam tikrų priežasčių. Buvo minėta e, Rusija, Ukraina, bet yra Malis, Pietų Sudanas, Centrinės Afrikos Respublika integruoto požiūrio stygius tarp paramos, rekonstrukcijos ir demokratijos stiprinimo kenkia ES vaidmeniui. Taip pat klimato kaitos srityje mums reikia žiūrėti vieningai. Reikia suprasti, kad CO2 emisijų rinka yra susijusi su ES tikslais. Ir labai norėčiau pasiūlyti vystimosi komiteto vicepirmininkui Barekui, kad reikia e, tokio pranešimo ir reikia e, įvairiems e, komitetams prisidėti rengiant tą pranešimą, nes tai yra susiję su mūsų diskusijų pagrindiniais elementais. Ir mes tik tai e, skirtingą požiūrį į valdyseną pritaikę galime pasiekti sėkmės. Ponas Hauitas, e, manau, teisingai pastebėjo, kad dabar netėjo, nėra laiko svajonėms, turime e, būti praktiški, tačiau priekybos politiki, politikoje, klimato politikoje E, galvojant apie tai, kas bus po 2015 metų, ES turi galimybę įsitvirtinti kaip pasaulinė lyderė. Ir manau, kad pranešimas, e, kurį minėjote, gali prisidėti prie to. Kalbėjau 2 minutės 19 sekundžių, bet pasakiau viską. Vieną minutę. E, norėčiau padėkoti už e, bendras pastabas. Jos nesiskiria iš esmės nuo mūsų parengto dokumento išvadų. Norėčiau e, sureaguoti į tai, ką pasakė panas Hauvitas. Ką daryti, kad politinė valia e, būtų teisingai nukreipta? Manau, kad Europos institucijų vaidmuo, ar tai būtų komisija ar parlamentas, yra atlikti e, labai išsame analizę tarptautinės padėties, įvertinti politinę realybę ir taip pat e, po to tą pristatyti piliečiams. Aš dabar reaguoju tai, ką sakė ponas Iglesės ir taip pat kalbėti su vyriausybių atstovais. Reikia analizės tam, kad būtų galima paskui e, įgyvendinti tam tikras iniciatyvas. Kitas pastebėjimas, reikia daugiau politinės valios, didesnė integracija, bet reikia teikti pasiūlymus ir reikia apie tai diskutuoti ne tik idėjų centruose, bet ir parlamente ir tarp politinių partijų. Aš taip pat priklausau partijai, reikia kelti klausimą, ar pakankamai partijos kalba apie tai. Mes turime teikti konkrečius pasiūlymus, kurie galėtų užtikrinti tam tikrą mobilizaciją, kurie leistų suteikti mūsų pajėgumus. Taip pat reikia telkti žmonės. Ir dar norėčiau pasakyti ponui Iglesiui, kad negaliu sutikti su tuo, jog trojka yra viena iš pagrindinių priemonių. Parlamentas yra kur kas svarbesnis ir taip pat rinkimų procesas. Nereikia e, karikatūros daryti iš ES, kuri ir taip jau turi daug trūkumų. Jūs tikriausiai žinote, kad dauguma piliečių nori, kad ES būtų stipresnė, kad apgintų mūsų vertybės ir taip pat žmogaus teisės pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū abiems mūsų pranešėjams. Manau, kad diskusijos šiomis temomis turėsime tęsti toliau. Galbūt turėtume jūsų tyrimo rezultatus perkelti arba išversti tam tikrų politinių reklamų katalogą ir būtų galima parengti atskirą e, kelių Europos parlamento komitetų pranešimą šią temą ypač turint omenyje, kad užsienio politika yra smarkiai priklausoma nuo e, ekonominių, socialinių, ekonominės socialinės politikos aspektų, klimato kaitos. E, manau, kad toks pranešimas tikrai būtų naudingas, bandant suformuoti mūsų pačių nuomonę šiais klausimais. Žiūrėsime, ką galėsime padaryti. Šios rytė, ačiū labai, manau, kad toliau, toliau palaikysime ryšį. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt zu der. Mėly kolegos, dabar turime perėti prie biudžeto. Rytoj 12 val. ketiname balsuoti. Ar pranešėjas turėtų dar kokiu nors pastebėjimu dėl bendrojo biudžeto? Ja, balts. Ponas Balčytis, prašau. Ačiū pirmininkė. Ah. Taip, aš suprantu, kad laiko labai nedaug, liko penkias minutės Didelių pastebėjimų neturiu. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems frakcijų atstovom, koordinatoriam, šešėliniam, e, kurie pateikė pataisas. Aš savo 56 biudžetiniam pataisom stengiuosi atstatyti tuos sumažinimus, kurie buvo pateikti Europos tarybos. Manau, kad dabartinėje situacijoje, apie ką mes šiandieną beveik pusę dienos kalbėjome, ypač e, reikalinga subalansuoti ne tik tai noros, bet ir finansinius resursus. Ir čia yra pateikti e, ne tik tais mano, bet ir visų mano kitų kolegų iš kitų politinių frakcijų. Todėl yra labai svarbu, kad mes suradom kompromisus tose gana nelengvuose kai kuriuose klausimuose, kalbant apie e, e, pono Predos 11 pataisą susijęjančią delegacijos Irane steigimą susitiksim su šešėliniais e, pranešėjais e, po šito posėdžio ir aš manau, kad mes kompromisą surasime. Taip pat noriu paminėti, kad negalime pritarti trim pataisom ponės Lūzing, kuri savo pataisomis siekia nutraukti finansavimą ES policijos misijos Afganistane, Kosove bei panaikinti finansavimą krizių valdymo priemonėms ir operacijoms ar net panaikinti Frontex agentūrą, o dėmesį skirti tik taikiai ir civiliniai užsienio politikai. Tačiau, kaip mes matom, realybė šiandien yra kitokia ir turime turėti pakankamą finansavimą, kad galėtume įgyvendinti savo prisimtus įsipareigojimus. Kalbant apie biudžeto pataisas, sutarėme dėl dviejų kompromisų, tai yra pataisų dėl viduržymio jūros šalių, su kuria sutiko ir ponas Preda, ir žaliųjų atstovas Mečeriks, ir kita pono Mečeriks dėl papildomų 10 milijonų eurų skirimo Palestinai. Kiek yra žinoma, taip pat e, liberalų frakcija prašys e, dėl ponas šakė pataisos 5111, dėl biudžeto pataisų 5091 ir 92, dėl bandomųjų projektų, kurie siekima remti, kad ES laikytųsi tarptautinės teisės Maroko ir Vakarų Saharos bei Izraelio ir Palestinos konflikto atžvilgių, būtinas yra didesnis aiškumas. Reikėtų, kad e, pataisų pateikėjai nurodytų, kas konkrečiai atliks minėtus vertinimus Ir jeigu tai bus padaryta, aš manau, kad būtų galima tas pataisas palaikyti. Ir paskutinis pastebėjimas dėl ponios Harms pateiktos 5094 pataisos dėl Europos Rusijos studijų centro įkūrimo Harkove. Tai, kaip žinome, IPP yra pateikusi tam tikrą pasiūlymą, pakeičiant tam tikrą pavadinimą, kad tai būtų ne tik tais Rusijos tyrimo centras, bet būtų Ukrainos ir Rusijos santykių studijų centras. Ir jeigu ponė Harms sutiktų su šitą kompromisinę pataisą, aš manau, kad mes surastumėm tą politinį sprendimą, kuris yra reikalingas 2015 metų viso biudžeto e, užsienio reikalų komiteto prieimimo. Which number? Uh, number uh, uh, 5094. Okay, go on. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl biudžeto projekto 2015 metų. Herr Preda. Merci, <clears throat> merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Dėkui, ponė pirmininkė. Su šešėliniais pranešėjais netrukus susitiksime ir Aš manau, kad dėl delegacijos Irane susitarsime. Mes pasisakome už tai, kad reikia tinkamo finansavimo ir užtikrinimo, kad svarbiausi prioritetai būtų finansuojami. Finansavimas skirtas kaiminystės krizėms nebus mažinamas, lyginant su praėjusiais metais. Norėtume, kad jis nebūtų mažinamas. Toliau rinkimų stebėjimas. Čia turėtume skirti daugiau negu 14 metais. Ir bandomieji projektai, pilotiniai projektai, kurie mums labai svarbus – Tai yra Galar projektas skirtas bendrai saugumo ir gynybos politikai. To projekto pageidavo ponas Alafranka, tai yra nusikaltimas centrinėje Amerikoje ir taip pat kaiminystės šalių pereinamojo laikotarpio projektai, čia turiu galvoje Baltarusiją. Mes norėtume, kad tiem projektam finansavimas būtų skirtas ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir rytoj nebalsuosime skirtingai. Čia turiu galvoje ir pona Hovit. Thanks. Dėkoju. Manau, kad dabar labai geras laikas pagalvoti apie prioritetus, nes kerpami pinigai ir turime labai gerai pagalvoti, kaip tuos pinigus galėtume panaudoti. Krizių kaiminystėje dabar yra labai daug ir turime su tuo skaitytis. Alde prioritetus norėčiau pabrėžti, tai yra rytų kaiminystės politika ir mes manome, kad Palestinai reikia skirti daugiau lėšų, nes ten dabar padėtis labai sudėtinga, jom reikia humanitarinės pagalbos. Norėčiau padėkoti visiems kolegom, iš tiesų mes puikiai bendradarbiavome. Dėkui. E, galbūt turėčiau tylėti, bet vis tiek noriu. Negaliu susilaikyti nieko nepasakęs po to, ką sakė ponas Predis. Noriu padėkoti ponui Balčyčiui, darbas puikiai atliktas, po Europos rinkimų iš tiesų netaip lengva buvo dirbti, reikėjo ruoštis rinkimams, dalyvauti rinkimuose, jis dirbo puikiai ir iš tiesų norėčiau jam labai padėkoti ir pasveikinti. Kalbant apie Iraną, mūsų frakcija turi poziciją, kad mes norime, kad nuolatinė delegacija būtų atidaryta Irane. Aš suprantu, kad EPP nori tą sprendimą nustumti į vėlesnį laikotarpį ir susijęti su dėrybomis su Iranu, su tų dėrybų sėkme Aišku, sėkmė, sėkmės terminas galima jį įvairiai interpretuoti. Jeigu tą atstovybę atidarytume, tai galbūt ir diskusijos būtų sėkmingesnės. Noriu pasakyti, kad mes susilaikysime dėl šio EPP pakeitimo, o ne balsuosime prieš. Ir aš manau, kad toks mūsų pasiūlymas yra pakankamai geras EPP ir manau, kad e, pavyks mums pasiekti kompromiso ir manau, kad pavyks, kad balsavimas bus sėkmingas. Well, uh, um, the... uh, turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad ECR frakcija prieštarauja bet kokiem biudžeto didinimo siūlymam iš užsienio politikos biudžeto nes e, dabar yra krizinė situacija ir mes iš principo prieštaraujame bet kokiem siūlymam didinti biudžetą. Suprantame, kad yra kai kurių išskirtinių sričių, kaip nurodė vienas iš mano kolegų, pavyzdžiui, rytų partnerystės rytis yra labai prioritetinė, turime galvoje Ukrainos klausimą, humanitarinę pagalbą, Šiaurės Afrikai ir artimiesiams rytams, Sirijai, Irakui. Čia galėtume koreguoti biudžetą, bet apskritai mes pritarėme tarybos pozicijai mažinti biudžetą. Iranas. Tai yra labai jautrus klausimas ir yra stiprus argumentai iš abiejų pusių. Mano frakcija laikosi nuomonės, kad dabar laikas nėra tinkamas tai atstovybei atidaryti, pasiūsime netinkamą signalą, jei tokią atstovybę atidarytome. Čia reikia sekti situaciją, turint galvoje tai, kas vyksta e, Šiaurės Irane, kovojant su islamo valstybė, valstybės e, kuriejais. Bet manome, kad dabar tokios atstovybės atidarimo laikotarpis nėra pats tinkamiausias reikia pagalvoti apie tokią galimybę ateityje, nes Iranas nėra pakankamai reformuotas, turiu galvoje demokratinius pokyčius ir brandolinius dalykus, nes priešingų atveju e, situacija, tarptautinė situacija galėtų uh, būti sudėtingesnė, e, sudėtingėti ir netoks signalas būtų pasiustas. Prioritetinius klausimus, kai kurie kolegos minėjo, mūsų vertinimu ES biudžetas tampa vis neskaidresnis ir vis daugiau lėšų e, jame skiriama e, prioritetiniams klausimams, tariamiems, tai yra ginklavimuisi, siekiui įgyveninti ES strateginius ekonominius interesus ir tai daroma e, humanitarinių įstamosios pagalbos sričių sąskaita. Todėl remdamėsi šiuo vertinimu mes ir siūlome vieną vertus sumažinti uh, anksčiau minėtose sritise ES biudžetus signavimus ir kitose sritise e, juos padidinti ir būtent dėl to teikiame mes savo atitinkamus pakeitimus, e, ypač siekdami skatinti e, <clears throat> taikos ir stabilumo priemonės finansavimo mažinimą, kadangi jie yra tik tai toliau kurstamas konfliktas su Ukrainoje. Taip pat e, jau buvo minėta, manome, kad būtina didinti paramą palestiniečių savivaldai ir atitinkiams pasiūlymams mes ketiname pritarti. Pirmininkas, ačiū, aš ką tik sužinojau, kad ES institucijos e, bando destabilizuoti e, padėtį Ukrainoje. <clears throat> tai buvo sarkastinis, sarkastiškas, neciniškas pastebėjimas, sako pirmininkas, pona, ponė Prėdar, norėtumėte sureaguoti į pono Havito klausimą? Ne. Taigi, viskas išaiškės rytoj per balsavimą. Aš tik e, norėjau paklausti dėl ponos e, Harms e, pakeitimo 15 94 e, dėl instituto Harkove. Tai jeigu e, e, atitinkamas institutas Ukrainoje vadinsis Rusijos studijų centru, tai kaip vadinsis jo atitikmo veikiantis Rusijoje. Tai bus Ukrainos studijų centras. Gal, galbūt kas nors galėtumėte man šį klausimą atsakyti. Taigi dėkoju visiems. Uh, posėdžio dalyviams. Rytoj 9 val. susitiksime su Italijos užsienio reikalų ministre, o išplėstinis prezidimo posėdis prasideda 8 val. Yeah.